jos dėryboms dėl šio teksto. Ir taip pat noriu padėkoti visiems kolegams iš aplinkosaugos komiteto, kurie pritarė trišalių dėrybų rezultatui ir išsakė pritarimą Aš tikiuosi, kad tas patarimas bus matomas ir šiandien vidurdienį balsuojant. Perinu prie šio teisės akto, kurio tikslas peržiūrėti 2001 metų direktyvą dėl GMO apgalvoto išleidimo į aplinką, bei 2003 metų direktyvą dėl uh, gyvulių ir žmonių maitinimo. Norėčiau visų pirma pareikšti, kad kalbant apie šią direktyvą, ji apsiriboja tik tai tų, tais GMO, kurie yra skirti auginimui. Tai arba moksliniams tyrimams GMO importas, ne, ypač GMO skirtų gyvuliams, neapimtas pereinu prie mūsų darbo esmės ir noriu pristatyti trišalio dialogo rezultatus įvykusio gruodžio mėnesį ir e, taip pat noriu pasakyti, kad vertinant su tarybos pozicija patvirtinta Liepos mėnesį pasiekta pažangos. Visų pirma, dėl labai svarbaus klausimo kultūrų sambuvio, nes parlamentas išreiškė vieningą nuomonę šiuo klausimu ir atrodo, kad abi institucijos sutarė dėl to, tačiau nežiūrinti tai, E, parlamento patiktoje dokumento versijoje tai akcentuojama, nes nuo 2001 metų valstybių narių mažuma, kurios leidžia auginti GMO, privalo imtis tam tikrų priemonių savo pasienyje, kad, pas, kad pasirūpintų, jog nebūtų užteršti, e, užterštos tradicinės kultūros GMO sieklomis. Ir kalbant apie direktyvos esmę, e, Reiktų paminėti tą e, pagarsėjusią galimybę pasirinkti galim, opt-outą, galimybę neleisti auginti GMO savo šalise. Ir taip pat numatoma nauja procedūra, tai yra e, valstybė narė privalo patikti atskirą prašymą bendroviai, kuri nori prekiauti GMO to, to, toje šoto šalies nacionalinėje teritorijoje. Parlamento delegacija dalyvavusi dėrybose akcentavo svarbiausius dalykus ir norėjo kad būtų pakeisti, sukeisti vietomis pirmasis ir antrasis etapas ir uh, suteikti daugiau galimybių valstybei nariai uh, apri, uh, uždrausti uh, įmonėms auginti to, tos gamos savo teritorijoje. Taigi, ji gali dėrėti su tokia įmonė ir valstybė Jau dešimtį metų valstybės narės atsisako e, šį leidimą suteikti. Ir taip pat norėčiau paminėti atvirą motyvų sąrašą, kuriuo, e, kurių pagrindų galima e, pas, e, pateikti prašymą uždrausti auginti GMO. Ir taip pat norėčiau akcentuoti tą GMU sąrašą. Aš e, baigiu, ponė pirmininkė, ir norėčiau paminėti kai kuriuos indikatorius. Sakyčiau, kad nenumatoma jokia reikalinga alternatyva. Nėra jokių kitų galimybių išskyrus nerti į tas teisinės juridinės džiunglės. Ir taryba vis nelanks, tarybos pasie šio klausimu tampa vis nelankstesnė. Ir e, manau, kad ponas Junkeris turėtų turėti galimybę įgyvendinti savo reformą ir reformuoti GMO leidimo procedūrą, o valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pasi, laisvai pasirinkti, remiantis aiškių teisinių pagrindų ir padaryti apsisprendimą. Thank you, madam raportu. Ačiū gerbiamą pranešėją, dabar žodis suteikiu ponioj, ponui Andriukaičiui, komisijos vardu. Prašom. <coughs> Madam President, honorable. Gerbiama pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, man džiugu šiandien būti čia. Um, tai buvo ilgas kelias, beveik penkerių metų, tačiau mes beveik priartėjome prie pabaigos. Prieš kurį laiką negalėjau įsivaizduoti, kad stovėsiu čia, kai yra sėkmingas antrasis svarstymas ir noriu padėkoti pranešėjai poniai Federikai Rys už tai, kad veiksmingai vadovaujate šiam darbui. Noriu padėkoti ir šešėlinėms pranešėjams už jų pagalbą diskusijų metu. Šios kolektyvinės pastangos padėjo pasiekti sutarimo su taryba ir užbaigti šią užduotį sėkmingai. Leiskite man prisiminti kai kurios faktus dėl GMO kultivavimo ES. Dabar yra tik vienas gamo, kuriam yra suteiktas leidimas auginti es. Ir jis yra auginamas penkiose valstybėse narėse. Devynios valstybės narės ėmėsi priemonių, kad, užkirsti, kad užkirstų kelią gamo kultivavimu savo teritorijoje. Tačiau e, tos, tos priemonės nėra laikomas moksliškai pagristomis esos. Ir E, nacionaliniai teisėjai nuolat e, jas anuliuoja. Tai reiškia, kad valstybės, kurios nori uždrausti GMO kultivavimą savo teritorijose, negali to padaryti. Taip yra dėl to, kad dabar yra tokie teisės aktai, kurie neleidžia valstybėms narėms atsižvelgti į savo nacionalinį kontekstą ir savo piliečių nuomonę. Tai sukuria nepaprastai didelę įtampą tarp įstatymų, politikos ir visuomenės lūkesčių. Es piliečiai, ūkininkai, biotė technologijų pramonė galbūt galvoja, kad mes nesprendžiame jų interesų. Tai susilpnina ir visų, kas dalyvauja GMO procesuose, rizikos vertinime, es lygmenių reputaciją, aš turiu omenyje EFSA valstybės narės komisiją. Todėl 2009 metais 13 valstybių narių paprašė rasti sprendimą. Komisija pasiūlė teisiškai pagrįstą ir pragmatišką reakciją 2010 metais tikslas yra dviejopas. Visų pirma, yra išlaikyti tvirtą mokslinį pagrindą es um, autorizavimo sistemai dėl GMO, atsižvelgiant į visą saugos įvertinimą es lygminiu. Antras tikslas buvo pripažinti visiškai gerbent sutarties nuostatas visų valstybių narių teisės spręsti, ar galima leisti GMO auginimą savo teritorijoje. Džiaugiuosi, kad tekstas, kurį dabar turite prieš akis, visiškai atitinka šios du tikslus. Valstybės narės turės galimybę pasakyti galutinį žodį dėl GMO kultivavimo pagal savo nacionalinę situaciją. Valstybės narės, kurios jau kultivuoja GMO, turės galimybę tęsti tai. Tos, kurios pasisako prieš tai, turės galimybę riboti ar uždrausti e, jų kultivavimą savo teritorijoje. Taigi bus pasiri, užtikrinta pasirinkimo laisvė. Tos e, es valstybės, kurios kultivuoja GMO, turės įdėkti priemonės, kurios leistų užkirsti kelią. E, Išplitimą per sieną, kryžminį per valstybių sienas, kad nebūtų paliestos kitų valstybių teritorijos ir bus greitai e, patobulinti tekstai atsižvelgiant į mokslinį techni, mokslinį techninę pažangą. Aš noriu pabrėžti, kad valstybės narės ir toliau turės galimybę priimti priemonės, kad būtų galima įveikti nenumatytą riziką, kurią, kurią būtų galima nustatyti, pavyzdžiui, jau po to, kai bus autorizuoti kažkokie GMO. Pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai, jeigu jūs balsuosite už šį teisinį pasiūlymą dėl GMO kultivavimo, jūs suteiksite valstybėms narėms teisin, teisiškai pagristas priemonės spręsti dėl GMO kultivavimo savo teritorijoje jau nuo šių metų, 15 metų pavasario. Es nekarta buvo prašoma padaryti daugiau, kad įvykdytumėm piliečių lūkesčius. Ir noriu tikėti, kad šis es teisės aktas būtent ir atsiliepia į šį kvietimą. Ir aš noriu padaryti štai tokį tokį pareiškimą šiame kontekste. Mm, priimant sprendimą dėl GMO kultivavimo autorizavimo komisija visiškai gerbdama savo pareigas įvertins visus elementus, kuriuos jį turės. Tai yra ir galimybė, pavyzdžiui, valstybėms narėms riboti ar uždrausti GMO kultivavimą savo teritorijoje, kaip yra numatyta šią direktyvą. Dėkoju pirmininkė uždėmesi. Thank you. Now we move to the... Dėkuoju. Dabar kalbės politinių frakcijų atstovai. Pirmiausia, kalbės ponia Köstinger. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiamas kolegės. Po ketverių, keturių mėnesių labai intensyvaus darbo pavyko su taryba surasti kompromisą dėl genetiškai modifikuotų organizmų auginimo. Mes įveikėme tą tarybos kliūtį pagaliau ir norėčiau padėkoti už tai Federikė Rys, už puikų bendradarbiavimą taipogi. Šitas teisės aktas leis valstybėms narims užsitikrinti daugiau subsidiarumo ir apsispręsti pačioms, balsuojant dėl praėjusių metų vasario mėnesį pasisakė dauguma valstybių narių ir nereikėtų šito fakto ignoruoti. Valstybės narės atsižvelgia į šitą aplinkybę, būtent į tai, kad aštuonias valstybės narės GMO aš, pagal 810 draudė ir numatė tam tikras apsauginės priemonės savo teritorijoje. Ir be to, rizikavo, kad gali apskritai susidurti su pareiškėjų skundais dėl draudimo. Ir pagaliau buvo surastas dviejų pakopų teisiškai priimtinas sprendimas ir nepriklausomai nuo to, ar paraiškų teikėjas bus įtrauktas į tą sprendimo procedūrą ar ne, vis dėlto bus užtikrinama daugiau subsidiarumo. Taigi šitas darbas padarytas mano manimu, teisingai ir aš raginu kolegas balsuoti už šitą pasiūlymą. Speaker is uh, Monsieur Pagnon. Madame la Présidente, chers collègues, aujourd'hui ici. Si, uh... Pirmininkė kolegos, šiandien valstybės narės uždraudžia GMO kultivavimą savo teritorijoje ir nuolat ES teisingumo teismas mm, priima sprendimus prieš tai smerkia tai ir trilogija. Buvo pakeista situacija gruodžio mėnesį, reikia prisiminti tai šiose diskusijose. Be to susitarimo mes būtumėm išsaugoję dabartinę situaciją, kur Europos komisija leistų GMO auginimą, nes nėra bendro bendros pozicijos taryboje. Tokia situacija nebegalėjo tęstis nes nuolat valstybės narės, kaip Prancūzija, kurios norėjo pasakyti ne GMO, atsidūrė problematiškoje situacijoje. Ir iš tikrųjų taryba ilgai buvo svarstama ir galiausiai su Frederik Rys, mūsų pranešėja, kurią noriu labai pasveikinti, sugebėjome sutvirtinti šią poziciją, kuri leis užtikrinti vartotojų, ūkininkų ir valstybių narių poziciją. Taip, užtikrinsime didesnį saug, saugą, saugumą valstybės narėms, kuris susako prieš GMO. Ir jau 15 šių metų pavasarį valstybės salės galės riboti ir uždrausti GMO auginimą savo teritorijoje, pasitelkdamas aplinkosauginius žemės ūkio ar socialinius ekonominius motyvus. Taip, tai bus daugiau saugumo ir ūkininkams, kurie pasisako už tradicinę ar ekologišką ūkininkavimo formą. Ir valstybės narės galės imtis priemonių užkirsti kelią tam, kad tradicinės kultūros būtų užkrėstos, e, kad būtų kryžminamasi su GMO kultūromis per sieną. Ir Europos komisija prisima įsipareigojimus peržiūrėti ir sutvirtinti taisyklės dėl rizikos ribojimo kai ir, ir EFSA, ką turi padaryti per dvius metus. Europos vartotojams tai bus labai gerai. Mes esame tikri, kad tikrai komisija daugiau nebesuteiks leidimų GMO naujam auginimui po to, kai ši direktyva įsigalios. Taigi, panašiai. Tai buvo sunkus mūšis, sunki kova, kurioje mes dalyvavome ir aš manau, kad mes laimėjome. Ši direktyva yra tik tai pirmas žingsnis, aišku, reikės tą darbą tęsti ir toliau kovoti su GMO. Thank you. Dėkuoju, ponė Girling. Dvi minutės. Ačiū, Šitas susitarimas atspindi komisijos lūkesčius, būtent, kad valstybės pačios turėtų apsispręsti ar auginti, ar drausti, pritarti, ar gėmo, pritarti gėmo auginimui. O dabar mes periname į, į kitą etapą, kuris gali būti pareikalauti dar didesnės drąsos iš valstybių narių. E, sutartyje yra numatytos nuostatos, kurių reikia laikytis ir labai svarbu dėrėtis, kaip ir siūlo mano vyriausybės atstovai, toliau su ES. Yra daug e, įvairiausių detalių, kurios man neme pasiūlyme. Taigi valstybės narės gali iš karto uždrausti arba tiesiog pritarti GMO auginimui, tačiau yra pakankamai daug niuansų, kadangi yra įvairių GMO grupių rūšių, kurias reikėtų nagrinėti visiškai atskirose procedūrose. Ir tai prieštarauja rizikos vertinimo procesui, kurie yra numatyti pagal poveikio aplinkai procedūrą ir viskas yra perkeliama į ES autorizavimo procedūras. Be to nepakankama pakanka ir mokslinių įrodymų dėl GMO poveikio. Jungtinė karalystė nepakeitė savo nuomonės dėl to, kad buvo demonizuojamas GMO pagal Frankensteino e, direktyvą buvo baiminamasi naujų GMO, ypač dėl tų, kurie apskritai turi pakankamai daug naudos. Taigi, autorizavimo procedūros gali būti pradėtos stabdyti ir neleis šios procedūros toliau uh, plėtoti ES žemės ūkio produkciją. Taigi mes galime sustabdyti tiesiog savo pažangą.